Jeigu ne, tuomet jas patvirtiname. Europos liaudės partijos, socialistų demokratų pažangė alijanso frakcijos, konservatorių reformuotojų bei jungtinių kairių frakcijos vardu gavau prašymą paskirti šios parlamento narius e, dirbti komitetuose ir parlamento mm, delegacijose. Sąrašas bus pridėtas prie posėdžio protokolo, jeigu iki protokolo patvirtinimo nebus e, kandidatūros prieštaraujama, bet laikysime jas patvirtintomis.